Patvirtinsime e, protokolus, jei niekas neprieštarauja, laikysime, jog jie patvirtinti. Vladimirikas Remekas e, pranešė apie savo atsistatydinimą nuo gruodžio 16 e, dienos. Pagal darbo tvarkos taisyklių ketvirtą straipsnį parlamentas paskelbė apie laisvą vietą ir praneša apie tai e, kompetentingoms institucijoms. Jorgensen nuo 2013 metų buvo paskirtas Žemės ūkio reikalų ministru, sveikinu, pagal ketvirtą darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Skelbėme apie laisvą darbo vietą nuo gruodžio 12 dienos, apie tai bus informuotos e, kompetentingos institucijos. O dabar diskusijos dėl žmogaus teisų demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo.